Sir Robert, can we start? Tai Robertai, gal galėtume pradėti. Mums reikėjo jūsų leidimo. Ne, aš e, tiesiog norėjau užbėgti jam už akių ir dėl to šį kartą pats pirmas pradėjau, pasiūliau pradėti. Kągi, Mums labai didelė garbė ir malonumas pasveikinti poną Leffler, išorės veiksmų e, tarnybos vykdomai direktorių, kuris atsako už Šiaurės Centrinės ir Pietų Amerikos klausimus. Jis e, kalbės apie Kubą ir apie kitus Pietų Amerikos vystymosi klausimus. Taigi prašom. Ačiū pirminkė. Tikiuosi, kad bus malonu jums manęs klausytis, nes garbė iš tikrųjų man tenka. Vyksta įvairūs konsolidavimo, dalyvavimo, vystimosi procesai atnaujinami sutartiniai santykiai su Latino Amerikos šalimis naujokas, naujokai, naujok, naujokė šiuo atveju būtų Kuba. Taryba neseniai komisijai ir išorės veiksmų tarnybai nurodė dėrėtis dėl politinių susitarimų ir e, bendradarbiavimo susitarimo su Kuba. Buvo įvairių kontroversiškų diskusijų, ilgai mąstyta apie tai valstybėse narėse ir tik po to buvo apsispręsta žengti šį žingsnį. Manau, svarbu būtų pabrėžti, kad šių nurodymų tikslas susitarti su Kuba nėra iš esmės pakeisti politikos Kubos atžvilgių. Šių veiksmų tikslas yra pakeisti paužiūrį procedūrinę prasme. Pagrindiniai ES politikos tikslai Kubos atžvilgių žinomi jau seniai. Šie tikslai yra remti pokyčius, permainas, modernizavimą šioje saloje, ginti ir skatinti žmogaus teisės, kad atskiri kubiečiai, paprasti piliečiai Kuboje turėtų daugiau asmeninės erdvės, galėtų džiaugtis savo žmogaus teisėmis. Ir um, pagal tarybos nurodymus tai ir turėtų būti svarbiausi tikslai toliau derantis, toliau derantis su Kuba. Taigi, kas čia keičiasi, kam reikia apskritai ką nors keisti? Be abejo, Kuboje viskas vystosi, keičiasi, galbūt lietai, bet vis dėlto reikia pastebėti tuos pokyčius, juos stebėti, juos atpažinti, jų yra. Ir tie pokyčiai tikrai yra labai svarbus. Pavyzdžiui, ekonomikos srityje, socialinių struktūrų prasme ir netgi tose sritise, kurios yra iš esmės susijusios su politika ir politinėmis teisėmis. Gerai žinoma, taip pat ir kubiečiams, kad mes norėtume, jog šie procesai vyktų sparčiau, veiksmingiau. Ką mes galime padaryti? Mes galime pamastyti, kaip galėtume paremti šiuos procesus. Tai ir yra susitarimo tikslas mums tai suteiktų tam tikrą pagrindą, norėjau sakyti stipresnį pagrindą, bet šiuo metu neturime jokio susitarimo su Kuba, kuris e, suteiktų tokį sutartinį pagrindą. Taigi tai ir bus mūsų pagrindas, kad e, galėtume tęsti dialogą, bendradarbiavimą, siekiant tikslų remti permainas, užtikrinti daugiau laisvės, aktyvesnį dalyvavimą, aktyves, aktyvesnę dinamiką Kuboje, kad tai būtų naudinga ir patiems Kubos piliečiams. Es jau bendradarbiauja su Kuba ir jau gana seniai. Jau 25 metus. Žinoma, dalį šio laiko nebendratarbiavome, bet 2008 metais tas bendratarbiavimas buvo atnaujintas. Ir e, tikimės, kad šis naujas procesas leis mums labiau sustruktūrinti šį bendratarbiavimą, labiau jį sutelkti ties tam tikrais tikslais. Mūsų dialogas su Kuba, aukšto lygio politinis dialogas, nebuvo uh, toks jau nuoseklus, galbūt techninių lygmenių dialogas buvo nuoseklesnis dėl techninių klausimų, tokių kaip klimato kaita, nelaimių prevencija, žemės ūkis, žmogaus teisės. Ir mes norime ir šiuose srityse sustiprinti dialogą, suteikti jam tvirtesnį pagrindą, kad galėtume dirbti toliau. Kad tas dialogas įvairiose srityse, nuo politinio e, iki socialinio, ekonominio ir techninio, galėtų mums padėti priimti sprendimus susijusius su bendradarbiavimu ateityje. Dar viena priežastis, dėl kurios institucijos e, išorės veiksmų tarnyba ir komisija siekia šio dėrybinio mandato, šių įgaliojimų yra štai kokia. Es pozicija jau aiški daugelį metų ir mūsų valstybės narės pageidauja, kad būtų taikomi praktikoje tam tikri principai. Daugiau nei pusė valstybių narių yra pasirašiusios savo susitarimus, tarpusavio bendratarbiavimus susitarimus, memorandumus, kitus dokumentus su Kuba. Ir dalyvauja dvišalėme dialogė su Kuba, skiria tam tikrų paramos priemonių. O bendroji ES politika, bendrosios ES priemonės taip pat e, siejasi su ta bendra politika ir e, tos bendros pastangos mums leis užtikrinti, kad mūsų vizija būtų labiau suderinta kad es laikytųsi vienodesnės pozicijos Kubos atžvilgių. Manau, tai bus naudinga mums visiems ir manome, kad tai bus naudinga ir Kubai jos santykiuose su Europos Sąjunga. Tai užtikrins nuoseklesnį, labiau konsoliduotą požiūrį. Taigi gavome dėrybinius ir sprendimo prieimimo įgaliojimus iš tarybos vasario 10 dieną. Buvome susisiekę su Kubos vyriausybė ir pranešėme jai, kad dabar jau turime įgaliojimus dėrėtis ir gavome oficialų pranešimą iš Kubos vyriausybės, kad ir ji yra pasiruošusi dalyvauti dėrybose. Dar nepradėjome dėl paprastų priežasčių, dėl, dėl to, kad reikia dar susiderinti tvarkarašius, laukiame tinkamo momento, mes iš es pusės ir mūsų kolegos Kuboje galės pradėti šias dėrybas ir žengti šiuo keliu link susitarimo. Jums leidus, pirminkę, norėčiau labai trumpai papasakoti ir apie kitus vykstančius procesus. Šią savaitę ir kitą savaitę. Ši savaitė ir kita savaitė bus labai svarbios e, šių dėrybų kontekste. Šios e, savaitės pabaigoje, kovo 21 dieną, vyks e, čia Briuselėje susitikimas su Merkosur valstybių pagrindiniais darybininkais, dalyvaus e, taip pat priekybos generalinio direktorato atstovai, mūsų tarnybos atstovai, kad e, įvertintume, e, kaip mums sekasi teikti atitinkamus pasiūlymus dėl liberalizavimo tai turėtų mums leisti iš naujo aktyvuoti Merkosur ir ES dėrybas ir tikimės, kad jos e, baigsis sėkmingai pakankamai greitai. Buvo ir tebėra didelių sunkumų tarp e, Merkosur valstybių, joms e, stengiantis apibrėžti, kaip galėtų atrodyti jų pasiūlymas. Jo dar nesame matę, tik esame apie jį girdėję. Ir reikės mus dar įtikinti, kad tas pasiūlymas bus pakankamai plataus užmojo, kad e, įtikintų mus suaktyvinti dėrybas. Turime vilties, bet vis dėlto nesame tikri, kad tas pasiūlymas bus pakankamai plataus užmojo. Taigi po šio susitikimo šios savaitės pabaigoje e, kolegos iš priekybos generalinio direktorato galės jūs informuoti apie savo požiūrį į situaciją po šio susitikimo. Mes savo ruoštų esame pasiruošę aktyviai dalyvauti ir skatinti šį procesą. Kalbant apie neprekybos klausimus Merkosur susitarime dar lieka įvairių klausimų, kuriuos reikia išspręsti, bet jie yra palyginti nedideli netokie svarbus kaip klausimai, kuriuos dar reikės sutvarkyti priekybos ir ekonomikos srityje. Taip pat kitą savaitę Ekvadorė vyks antrasis oficialus dėrybų raundas dėl Ekvadoro įtraukimo į daugia šalį laisvosios priekybos susitarimą su Kolumbija ir Peru vyko pirmasis e, oficialus dėrybų raundas sausio mėnesį, jam ruoštasi antrąjį pusmetį pernai. Daug vilties e, suteikia tai, kad pats Ekvadoras gerai supranta, ką jis turi padaryti, kad jis būtų įtrauktas į tą susitarimą, kuris jau yra pasiektas su Kolumbija ir Peru. Bet žinoma, dar yra nemažai sunkumų, nes viena vertus Ekvadoras nori pabrėžti daugelį įvairių klausimų įvairiose sritise, kuriuose Ekvadoro nuomonė jam turi būti užtikrintas lengvatinis paužiūris palyginti su Kolumbija ir Peru. Taip pat iškyla ir naujų su prekyba susijusių e, iššūkių, e, pavyzdžiui, e, neprekybinių, prekybos, neprekybinių tarifinių kliūčių ir panašių klausimų. Visa tai turi būti aptarta dėrybose su Ekvadoru, turime visą tai įvertinti atsižvelgdami į tai, kuo e, baigsis antrasis dėrybų raundas kitą savaitę. Dar norime atnaujinti mūsų santykių pagrindą su Meksika ir Čile. Su Meksika yra suburta jungtinė darbo grupė ir ES ir Meksikos, kad būtų apsvarstyti svarbiausi politikos ramščiai susijęs su politika, priekyba ir kitais klausimais. Neseniai e, Meksiko e, mieste vyko e, šios darbo grupės susitikimas. Ir ten buvo aptarta, kaip turėtų atrodyti atnaujintas globalus susitarimas. Po to e, keitėmės nuomonėmis, e, vaizdo konferencijos e, priemonėmis. Vėliau pavasarį vyks dar ir asmeninių susitikimų, po to vasarą prieš Atnaujinant darbą rudenį bus parengta ataskaita, kurioje bus pateiktos politinės rekomendacijos lyderiams Meksikoje ir Europos Sąjungoje dėl to, kaip galėtume atnaujinti mūsų santykius ir mes ir Meksika norime, kad tai būtų pakankamai ambicingas dokumentas. Galbūt žinote, kad Meksika pernai norėjo integruotis į dėrybas su JAV bet nei JAV, nei ES nenorėjau, kad tai būtų daugia šalės dėrybos nuo pat pradžių. Ir Meksika norėjo taip pat dalyvauti SPA ir kitose, kitose dėrybose su Kanada. Dabar praėjus 12 metų visi pritarėme, kad uh, turint omenyje ES ir Kanados bei ES ir JAV dėrybas reikėtų siekti didesnių ambicijų ir dėrybose su Meksika. Tas bendras ambicijų lygis e, leis komisijos tarnyboms rudenį parengti uh, pasiūlymą. Mums reikia atlikti poveikį vertinimą, atlikti kitus parengamuosius žingsnius, remiant ir galiausiai parengti dėrybinį mandatą, kuris būtų paskelbtas šiuo metu pabaigoje tikriausiai. Su Čilė truputį atsiliekame. E, iš esmės pritarėme, kad reikėtų atnaujinti ES ir Čilės asociacijų susitarimą. Neseniai prieš porą mėnesių gavome Čilės pasiūlymą dėl to, kiek e, ir ką reikėtų atnaujinti. Šiek tiek nusivylėme tuo pasiūlymu ir šiuo metu vyksta diskusijos su Čilės e, valdžios institucijomis. Norime įsiaiškinti, ar nebūtų galima uh, numatyti platesnio užmojo pasiūlymą, kuris labiau atitiktų mūsų lūkesčius, mūsų viziją, kad um, tai um, būtų panašu į tai, ko siekiama su Meksika. Svarbu, kad su visais um, uh, Ramio vandenino alijanso uh, partneriais Kolumbija, Peru, Meksika ir Čilė uh, galėtume siekti to paties bendradarbiavimo lygio, bet manome, kad su Čilė šios diskusijos užtruks kiek ilgiau. Ir mes tikimės, kad tai bus šių metų pabaigoje arba kitų metų pradžioje ir tuomet jau turėsime aiškę viziją, kaip toliau galėtume dirbti ir su Čile. Atsiprašau, pirmininką, truputį ilgiau kalbėjau, tiesiog norėjau paaiškinti ir situaciją dėl šių dėrybų. Ačiū. Dėkuoju, pana Salafranka. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė Lefle, už tai, kad atėjote ir plačiai pristatėte santykius tarp ES ir Amerikų, Latino Amerikos valstybių. Manau, kad ši diskusija yra labai reikalinga, ypač žinant, kas dabar vyksta ES. Todėl be abejonės labai svarbu įvertinti, kurią kryptimį mes einame ir šią sritį išlaikyti ES užsienio reikalų politikoje kaip prioritetinę. Bendrai kalbu apie santykius su Pietų Amerika. Dėl jūsų išsakytos nuomonės apie santykius su Kuba, kai jūsų ministrų taryba kalbėjotės ir apie pokyčius, e, kuriuos ketinate įgyvendinti, diskutavote. Buvo pasakyta, kad yra parengta direktyvų tokiam susitarimui. Kuba vienintelė valstybė, kuri su ES e, kol kas jokių susitarimų nėra pasirašiusi. Europos parlamentas daug kartų yra kalbėjusi apie žmogaus teisų problemas, kalbėjęs apie žmogaus teisų problemas šioje valstybėje. Žinom, kad yra e, santykiai su Kuba anomališki, lyginant su kitomis Pietų Amerikos valstybėms. Išorės veiksmų taryba pastebėjo, kad Europos parlamentas nesukūrė, nesukūrė jokių kliučių per šią kadenciją. Tiesą sakant, mes labai atvirai vertiname santykius, kurie vyksta mums palaikant santykius su Kuba. Ir tokie kolegos kaip Luis Janis e, galėjo laisvai patekti į tą valstybę. Vis tik tai aš labai norėčiau sužinoti iš Europos išorės veiksmų tarnybos, kokiu maždaug E, tvarkarašių vadovausitės organizuodami šias dėrybės? Kaip vyks politinis bendradarbiavimas, kaip e, vyks dialogas? Dabar mes laukiame tarybos išvadų šiuo klausimu. Aš labai norėčiau sužinoti, ar reikalai juda į priekį sėkmingai. Turiu galvoje šio sutarimo galima abipusį ratifikavimą. Taip pat aš norėčiau pasakyti, kad labai džiaugiuosi, jog uh, į daugia šalį susitarimą su Kolumbija yra įtrauktas Ekvadoras. Dėl šio susitarimo e, dėrėdamėsi pasiekime jau paskutinį etapą ir aš manau, kad e, būtų puiku, jeigu mes atkreiptumėm Ekvadoro valdžios dėmesį į poreikį laikytis teisinių E, įsipareigojimų užtikrinančių Europos investicijų Ekvadore saugumą, ypač kalbant apie tolesnės dėrybas. Dėl dėrybų su Mercosur aš pats buvau atsakingas už ir dalyvavau dėrybose su Mercosur valstybėmis. E, ten buvo daug e, mums nemalonių dalykų matėme, kad yra sukurta labai daug kliučių, kurios neleidžia atsisieti nuo 2004 metų susitarimo. Mes turime ieškoti būdų, kaip e, panaikinti trūkumus šioje konkrečioje mūsų santykių su e, Pietų Amerika dalyje. E, mes žinome, kad tas susitarimas yra tarsi taikomas visiems, galvojant apie tai, kiek gyventojų bus apimta, kokia dalis BVP, Kokių galimybių mes turime e, kovo 21 dieną pateikti konkrečių pasiūlymų, kad būtų išspręstos šios problemos? Dėl asociacijos sutarties su Meksika ir Čile ir jų artėjančio pratesimo. Šiame kontekste ponas Lefre puikiai žinote mano poziciją. Europos Sąjungos ir SELEK vadovų sustikime praėjusiais metais buvo suteiktas mandatas dviems darbo grupėms, kad jos uh, išsiaiškintų, kurios rytis galėtų būti įtrauktus į sustarimą ateityje. Buvo gana aiškiai pristatyta sektorinių reformų Meksikoje, jos e, įtakoja daugelį tikslinių sektorių ir tai turės įtakos Europos įmonėms, įskaitant telekomo ir energetikos sektoriuje. Aš manau, kad visas laikas, kurį mes skiriame E, šioms dėryboms, o žinome, kad e, pastangų ir laiko įdėta labai daug, e, turi galiausiai duoti rezultatų. Žinome, kad laiko lieka nebedaug, todėl mes tikimės, kad bus galima dirbti greitai, bet to nedaug yra parlamentarų, todėl aš tikiuosi, jūs galite mano klausimus visus atsakyti. Suprantate, kad susitarimas su Junktinėmis Amerikos valstybėmis yra labai svarbus, tačiau būtų žymiai lengviau tokį susitarimą sudaryti su Meksika žinant, e, koks tvarkaraštis mūsų laukia. Aš manau, kad reikėtų pasinaudoti progą ir sutelkti dėmesį į Meksiką, o ne į e, darbą su Junktinėmis Amerikos valstijomis, kaip kad būdavo iki šiol. Aš manyčiau, kad mes savo prioritetus turėtume perorientuoti, turėtume ES interesus tenkinti deramai ypač Meksikos ir Čilės atveju. Ir jūs galėtumėte atsakyti į klausimą dėl tvarkalašio kalendoriaus ir panašiai. Ponas Janės ir kiti kalbėtojai. Būčiau labai dėkingas, jeigu jūs kalbėtumėt nelgiau kaip po tris minutės. Nes e, norėtumėm ir atsakymus išgirsti, ne tik jūsų klausimus. Lo. Dėkoju. Aš nenorėčiau kad 20 kolegų lauktų, e, kol aš baigsiu kalbėti, todėl aš stengsiu kalbėti glaustai. Dėkoju ponu Lefleriu iš tai, kad jis atėjo ir e, pristatė padėtį. Buvo labai vertinga jo pateikta informacija. 40 metų aš žavėjausi tą diplomatinę kalbą, e, kuri yra elegantiška, bet beveik be turinio. Jeigu mes e, išanalizuotume tai, ką pasakėte ir išbrauktume būdvardžius, tai turinio kaip ir nebeliktų. Atrodo, kad nieko nevyksta. Antras dalykas, esu dėkingas ponui Salafrankai už tai, kad jis kreipėsi į mane asmeniškai. Tie, kurie esame čia, puikiai žinome ir ponas Lechleris, aišku, žino, kad e, aš pats keliavau į Kubą ir buvau nelegaliai iš jos išvarytas, švelniai tariant, nemandagiai. Aš turėjau vizą. Ir kai jūs kalbėjote apie Kubos vyriausybės atstovus, e, kurie ima pinigus už vizas. Tai leiskit man pasakyti, kad jie yra paprasčiausia vagių gauja. Aš sumokėjau už vizą, jie gavo pinigus, bet jie manęs neįsileido. Todėl aš norėčiau paprašyti, kad jūs savo e, pašnekovams Kuboje taip ir pasakytumėt. O kol kas nei jūs dėrybininkai, nei mes Europos parlamento nariai neturėtumėm būti iš to šalies išvaromi. Mes turime turėti teisę keliauti valstybėje, kada tik ten norime. Greičiausiai e, jie mums nepažadės, kad slaptoji policija, saugumo policija mūsų nepersekios, bet bent jau jie turi leisti mums ten būti ironiška, bet e, esmė yra tokia, kad e, tas atvejis nėra susijęs tik su manim asmeniškai. Tiesiog Europos parlamento narys buvo išvarytas ir aš manau, kad reaguoti reikėtų aktyviau. Baigdamas norėčiau paminėti Mercosur ir labai svarbės dėrybas vykstančias. Aš nemanau, kad reikia akcentuoti Mercosur reikšmę 2014 m. kovo mėnesį e, mes dar neturime datos. Aš žinau, kad nebūtinai nustatytų terminų bus laikomasi, bet bent jau reikėtų nustatyti dėrybų pabaigos datą, pasiūlymų pasikeitimo datą. Dabartinė padėtis yra labai apgailėtina, bet trūksta vieno dalyko na, bent jau nėra susitarta pareikšti, kad dėryba žlugo. Jau tai reiškia šitą. Kaip ir mes visi čia esantis, aš labai norėčiau, kad šis susitarimas būtų baigtas ir aš labai noriu, kad būtų pasirašyta strateginė asociacijos sutartis tarp ES ir Merkosiūro. Uh, Pane Stanok, ačiū jūsų anglų kalba puikiai. Galvau, kad jūs mano tautietis, bet panašu, kad ne. Pirmiausia, noriu pasveikinti su paskirimu. Mes anksčiau nesame susidūrę su jumis, bet aš pats man artima Latino Amerikos tema. Ir nors ir man labai svarbi Kuba ir žmogaus teisų tema Kuboje ir kol Castro broliai valdo šalį, nemanau, kad yra daug vilčių, kad režimas pasikeis ir padėtis Kuboje pasikeis, bet galiausiai iš tikrųjų turėtų padėtis šioje šalyje pagerėti. Galiausiai, kai dėl Maduro ir Venezuelos taip pat galime turėti vilčių. Atsižvelgiant į geopolitinės grėsmės, kurios dabar stebimos rytuose, Rusijos ekspansija, Kinijos stiprėjantį poziciją. Svarbu, kad ES bendrai ir atskiros valstybės narės, ne vien Ispanija ir Portugalija, bet ir Junktinė karalystė ir um, užsienio reikalų ministras Viljamas Heigas. Iš tikrųjų, atnaujintų santykių su Latino Amerika, užmėgstų priekybinius um, ir politinius santykius ir dvišalių ir daugia šalių pagrindų. Galbūt jūs galėtumėte aptarti bendrą kontekstą. Aišku, kitas parlamentas svarstys galimus susitarimus ir matome, kad Ramio vandenino regionas čia daroma pažanga, bet kai kurios Latino Amerikos šalis Čilė, kitos šalis tarsi lieka nuo šalyje, o Ramio vandenino regione, Japonija, kitos demokratinės šalis e, Azijoje. Ar jūs nemanote, kad galima sukurti tokią plačią bendrą erdvę, kurioje būtų gerbiam, gerbiamos žmogaus teisės, e, vystomi priekybiniai santykiai? Kaip jums atrodo tos geopolitinės kryptis į rytus ar į vakarus? Ačiū, ponė Liauzė, ačiū. Ačiū už Jūsų pasisakymą ir už Jūsų dalyvavimą čia. Aš kalbėsiu trumpai, norėčiau pasakyti, kad e, mūsų frakcija mano, kad Europos žingsniai dvišalių susitarimų su Kuba link yra sveikintini. Mes pasisakome už dėrybas už politinį dialogą ir manome, kad e, bendradarbiavimo susitarimas bus visiems palankus. Tikimės, kad dėrybos vyks e, abipusės pagarbos atmosferoje ir taip pat gerbent Kubos suverenitetą. Kuba yra vienintelė valstybė pasaulyje, dėl kurios ES yra bendra pozicija, dėl kurios sutariama. Tai jau savaime yra unikalus bruožas. Aišku, be abejo, yra žmogaus teisų klausimas ir politinės santvarkos šioje šalyje klausimas. Tačiau mes vis tiek turime siekti normalizuoti mūsų santykius su Kuba ir aš raginčiau turėti bendrą poziciją. Ačiū pirmininkė. Kuba yra nuolat pasikartojantis motyvas, nu, pasikartojanti mūsų diskusijų tema nuo pat 2000 e, metų. Ir mūsų santykiai tai užmesgami, tai vėl nutrūksta ir nėra kažkokių aiškesnių krypčių, aiškesnių poslinkių ir jų nebus, ko gero, kol broliai De Castro liks valdžioje. Iš tikrųjų, aš pats lankiausi Kuboje ir matau, kad yra noras didžiulis troškimas pokyčių. Ir kitos šalis tų pokyčių laukia iš Kubos. Jau 50 metų matome, kad yra naudojama jėga Lotynų Amerikoje. Ir viskas yra susiję, visos pramonės šakos junta atitinkamą poveikį ir Europos parlamentas dėja ne visada laikosi nuoseklios pozicijos. Mes visada vengiame daryti spaudimą Kubai. Galbūt ne visada darome tinkamą spaudimą ir Rusijai, kur yra ekonominių interesų su Vokietija ir taip toliau. Mes visada galvojame, kas ekonomiškai bus naudingiausia. Tai ar galiausiai bus pasiekta pažangos su Kuba ir koks būtų ryšys tada su Maduro ir Venezuela. Prisiminkime 60-uosius, kai Kruščiovas norėjo nusiųsti raketas į Kubą. Manau, verta prisiminti praeitį. Ir dar vienas klausimas, ar Merkosur šalis sutars tarpusavyje? Mes kalbėjome su Kristina Kiršner, Argentinoje mes norime susitarimo, tačiau iš tikrųjų gali kilti uh, problemų tokį sutarimą įgyvendinant. Ir apie Merkosur šalis kalbame Europos parlamente jau daugelį metų, tačiau jokios pažangos dėja kol kas nėra. Mes turime galvoti apie naudą abiems pusėms, abiems šalims. Ačiū pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, dėkoju Jums už išsakytas pastabas. Norėčiau pirmiausia nuo to, ką ponas Tanukas pavadino bendru kontekstu ir tada galbūt perėsime prie detalių. Ir ne, mes nesame tautiečiai, bet aš ilgai gyvenau jūsų šalyje, nors e, jau nebeturiu Kardifo akcento, kuris turėjau anksčiau. Manau, būtų teisinga pasakyti, jeigu būsime sąžiningi, kad apsidairę pasaulyje matome, kad vakarų pusrutulio šalis, šiaurės, centrinė ir pietų Amerika būtų tikriausiai tos valstybės, su kuriomis mes turime daugiausia bendrumų, kalbant apie visuomenės viziją. Būtent viziją, kaip turėtų atrodyti visuomenė ir koks turėtų būti ryšys tarp visuomenės, valdžios institucijų ir individo. Ir ta vizija remiasi istorija, kultūra ir kalba. Taip pat ir labai žymė pažanga, kuri padaryta beveik visur Latino Amerikoje. Iš tikrųjų, mažos, bet gyvybingos demokratijos kūrėsi Latino Amerikos šalyse nuo tada, kai jos tapo nepriklausomos. Iš tikrųjų padaryta labai daug pažangos visoje Latino Amerikoje siekiant demokratinės valdžios. Taigi bendras kontekstas yra toks, kad mes turime pripažinti, kaip pripažįsta daugelis tų valstybių, kad vis dar yra daug užduočių, daug um, ką reikia padaryti siekiant užbaigti demokratijos kūrimą, pereiti prie nuo formalios demokratijos prie realiai atstovaujamosios valdžios. Formalioje demokratijoje yra rinkimai, kas laimi rinkimus gali daryti, ką nori per artimiausius penkerius metus. Ir tai nėra stabilus modelis ir nėra toks modelis, kurio mes siekiame. Ir tai nėra tas modelis, kuris yra priimtinas Latino Amerikos valstybių piliečiams ir valdžios institucijams. Taigi mes turime naudotis visomis galimybėmis dialogui ir bendradarbiavimui, keistis patirtimi tarp ES ir vakarų pusrutulio valstybėmis. Ir tokiuose dialoguose mes dalyvaujame, Turime bendradarbiavimo sritis, kuriuose dirbame. Ir mes turime aukštų siekių. Ir, manau, dirbame su vis augančiu pasitikėjimu daugelie valstybių. Į šį posėdį aš atvykau iš e, Meksikoje vykusio žmogaus teisų dialogo. Mes e, iš tikrųjų šioje srityje pasiekėme nepaprastai daug per pastaruosius keletą metų. Iš pradžių matėme, kad buvo labai um, daug skept, skeptiškumo, labai gynybinės pozicijos laikėsi Meksika, buvo didžiulis nenoras įtraukti pilietinę visuomenę. Tačiau mes turėjome labai ambicingą darbo tvarkę, labai kritiškai buvo pažiūrėta. Um, į padėtį šalyje kritiškai pažiūrėta į galimo bendradarbiavimo sritis ir didžiulis siekis ir labai didžiuliai tikslai susijęs su pilietinės visuomenės įtraukimu į dialogą. Ir padarėme didžiulės pažangos per pastarosius metus. Ir tai yra tik vienas iš pavyzdžių, kurį galėčiau pateikti. Taigi bendras kontekstas yra toks, kad mes galime tų pačių tikslų ir tos pačios darbotvarkės, tą pačią darbotvarkę e, vadovautis e, dirbant su kitomis šalimis. Kanada šiaurinėmis valstybėmis Šiaurės Amerikoje ir Pietų Amerikos šalimis. Manau, kad ir dėrybose su Kuba, atsižvelgiant į bendrą kontekstą, mes galime pasiekti pažangos ir jos pasieksime. Man nelabai lengva atsakyti į pono Salafrankos klausimą ir nurodyti, aišku, dėrybų su Kuba kalendorių. Mes kol kas dar tik pradedame šį procesą. Tikėjausi, kad šiandien galėsiu Jums pasakyti, kada dėrybos prasidės, bet vakar man buvo pasakyta, kad pasiūlytos datos partneriams Kuboje netinka. Taigi mes laukiame naujų datų, bet tai yra tik tai organizacinis klausimas. Tai nėra kažkokie žaidimai, kažkokie taktiniai manevrai. Mes tiesiog laukiame tinkamo momento ir tada mes tikimės surenkti formales dėrybų sesijas kas antrą mėnesį ir tarp šių e, susitikimų vyktų dar neformalus bendradarbiavimas. Ir kaip sparčiai mes sieksime pažangos, viskas priklausys nuo to, kaip partneriai Kuboje reaguos į mūsų pasiūlytą darbo atvarkę. Jie puikiai supranta, kad bet koks susitarimas su ES turės apimti įprastinės nuostatas, susijusios su valdymu, žmogaus teisėmis ir masinio naikinimo ginklų neplatinimu. E, Kuba jau nurodė, kad tai nekels problemų. Aš, aišku, manau, kad iš tikrųjų dėrybose kils klausimų dėl detalių, tačiau iš principo mes susitarėme. Ir Kuba žino, kad e, mes esame pasirinkę dalyvauti šiuose dėrybose, turėdami bendrą ES poziciją. Ir mes iš tikrųjų negalime pasakyti partneriams Kuboje, kad tos pozicijos būtų atsisakyta. Pozicija buvo patvirtinta bendru visų ES valstybių narių sutarimu ir tik bendru sutarimu galėtų būti panaikinta. Ir mes patikinome partnerius Kuboje, e, kad mes pradėsime dėrybas, nepaisant bendros pozicijos, bet atsižvelgdami į tai, kas joje išdėstyta. Dėrybos su Ekvadoru. Kažkuria prasme jos yra aiškesnės, mes daugiau mažiau įsivaizduojame, kokie bus jų rezultatai. Plačiaja prasme rezultatas turėtų būti toks, koks dėrybų su Kolumbija ir Peru atveju. Tai šia prasme tai nėra naujos dėrybos, tai yra naujas atnaujintas įsitraukimas iš Ekvadoro pusės į tą procesą, kuris jau vyksta. Be abejo, reikės išspręsti tam tikras detalės, bet tos detalės ir tos prisitaikymo ribos mūsų nuomonė yra pakankamai siauros. Tai nėra tokia šalis, kuri labai ryškiai skirtusi nuo kaimininių e, šalių šiaurėje ir pietose. Taigi mums paprasta šią šalį įtraukti. Investicijų klausimai yra vienas didžiausią susirūpinimą keliančių klausimų. Ekvadoras tai supranta ir per pastarąsias keletą savaičių pakeitė savo kalbą, pakeitė savo toną ir pripažįsta, kad iš tikrųjų reikia pateikti patikinimą ES ir ES valstybėms narėms ir kad reikia pateikti patikinimą, jog apsauga nebus sumažinta lyginant su dabar egzistuojančiomis daugia šalimis sutartimis. Taigi mes atsižvelgsime į šį požiūrį. Merkosur dėrybos. Džiaugčiausi galėdamas ir šiuo atveju pateikti Jums konkrečių datų. Galbūt daugiau žinosime po priekybos dėrybininkų susitikimo šį penktadienį, nes tada bus aišku, ar yra pakankamai, m, mm, pakankamai turinio dėryboms. Ta informacija, kurią mes gavome, rodo gerus teigiamus ženklus. Mes gavome informacijos iš atskirų Merkosur valstybių. Sudėję visą tą informaciją bendrai, į bendrą pasiūlymą, matome, kad ambicijų lygis gali sumažėti dėl atskirų valstybių pateiktos pozicijos. Ir todėl Mercosur turi bendrai pasistengti ir užtikrinti, kad tas ambicijų lygis nebūtų sumažintas, siekiant jiems kartu su mumis toliau dirbti. Meksika ir Čilė. Su šiomis šalimis mes nelaukėme konkrečių sustarimų sudarimo. TTIP yra tam tikrų be abejo ribų, yra specifinių kompetencijų, apie kurias galime kalbėtis tik su vienu konkrečiu partneriu per konkretų, konkrečių laikotarpių, bet siekime pažangos su Meksika ir Čilė. Čilės vyriausybė ilgai rengė atsaką į mūsų pasiūlymą dėl susitarimo po susitikimo Santiago praeitais metais, todėl mes šiek tiek netaip toli pažengėme kaip su Meksika. Parengėmėjai darbai dėrybose su Meksika tikrai pasitarnaus mums rengiant ir dėrybinius įgaliojimus. Ir po to, kai jau pradėsime dirbti su Meksika ir visi dėrybų dalyviai žinos, kokie parengėmiai darbai buvo nuveikti ir tai padės mums iš tikrųjų greičiau stumtis į priekį siekiant susitarimo atnaujinimo. Ir paskutinė pastaba, grįžtant prie Kubos, bet galvojant ir apie kai kurias kitas vykstančias dėrybas, Nesu tikras, kad galiu sutikti su tais, kas sako, kad mes vadovaujamės dvigubai standartais. Mes turime galvoti apie tos standartus, kuriuos norime užtikrinti santykiuose su kiekvienu konkrečiu partneriu atskirose pasaulio dalyse. Ir kaip aš iš pradžių atsakydamas sakiau, minėjau bendrą socialinė vizija, kuri yra bendra mums ir Latino Amerikai. Tai reiškia, kad mes ir savo, ir partneriams Latino Amerikoje nustatėme labai aukštą kartelę, bet tik todėl, kad mes nenorime mažinti ambicijų lygį, mes norime ir savo kelti iššūkius, aukštus uždavinius, kad pasiektume aukšto, aukštą lygį. Ir tai, manau, yra geriausia žinia, kurią mes galime nusiųsti mūsų partneriams regione, tiems, su kuriais vykdome dėrybas ir dialogą, ir tiems, kurie dar neįsitraukia į šį procesą. Tiems, kurie šiuo metu išgyvena sunku laikotarpį kaip Venezuela, su kuria mes neturime sutartinių santykių, tačiau labai svarbu, aš manau, kad mes parodytume Merkosur dėrybų kontekste, koks yra ambicijų lygis ir bendros veiklos lygis, kurio mes tikėtumėmės iš visų partnerių, kurie yra Mirkosur nariai. Taigi šios dėrybos, jų rezultatai bus labai svarbus, išsaugant mums aukštą ambicijų lygį regione. Ačiū. Dėkuoju tikiuosi ir toliau palaikysime ryšį, kaip matote, kolegos domisi jūsų veikla, dėrybomis. Žinoma, Kuba yra ypatingas atvejis. Žiūrėsime, kokiu rezultatu sulauksime. Labai ačiū. Uh, like that, uh, next... Dabar norėčiau pasakyti, kad kitas darbo tvarkės punktas keitimasis nuomonėmis e, su naujai paskirtojas delegacijos Ankaroje vadovu Stefano Manservisiu vyks už uždarų durų. Tai bus uždaras posėdis, taigi tie, kas turi teisę likti, prašom likti, kitų prašysiu išeiti. Palaukime kelias minutės. Posėdis bus uždaras.